Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Siūlau pradėti mūsų posėdį. Darbo tvarkės tvirtinimas. Ar yra pasiūlymų dėl darbo tvarkės? Jei ne, Laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Ir toliau posėdžio įvykusio sausio 11 ir 14 protokolas ir posėdžio įvykusio draugės su KOTER komitetu sausio 25 protokolo tvirtinimas. Posėdžio protokolai yra paskelbti internete, kaip pamenate, mes jų jau nebespausdiname ir siūlau, jei niekas nepateiks jokių prieštaravimų per šį posėdį, laikyti tuos protokolus patvirtintais. Pirmininkės pranešimai, neturiu jokių pranešimų šiandien. Ir todėl galime iš karto pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Europos investicijų banko grupės vaidmens Europos anglaudos politikos priežiūroje. Tai pirmas esminis darbo tvarkės klausimas. Išklausysime e, apžvalgos pristatymo. Šią apžvalgą parengti paprašė komitetas ir ją parengė Europos politikos mokslinių tyrimų centras bei Stratklaido universitetas. Apžvalgos tikslas pateikti visapusišką analizę ir vertinimą, kaip sanglaudos politikos tikslai įgyvendinami pasitelkiant priemonės, e, kuriuose dalyvauja Europos investicijų bankas. Apžvalgoje daroma išvada, kad EIB vaidmuo sanglaudos politikoje labai išaugo 2007-2014 metų e, programų programų laikotarpiu ir taip pat šis vaidmuo stiprėja per e, dabartinį daugiamečių programų laikotarpį. Taip pat nagrinėjimas EIB veiksmingumas ir jo indėlis į sanglaudos politiką. Apžvalgoje rekomenduojama, jog siekiant padidinti atskaitingumą ir tarp institucinius santykius tarp regijų komiteto ir EIB siūloma stiprinti jų bendradarbiavimą. E, Šičia dalyvauja e, studiją parengė atstovai profesorius Jonas Džonas Butleris, bei Arno van der Svet. Jie abu atstovauja Stratklaido universitetą. Šiam klausimui esame paskyrę valandą. Todėl norėčiau pirmiausia suteikti žodį mūsų svečiams e, prezentacijai e, kuri neturėtų tokių daugiau negu pusvalandį, galbūt po 10-15 minučių kiekvienam, o paskui komiteto nariai turės galimybę užduoti klausimus ir dalyvauti diskusijoje. Taigi, ponai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju komiteto nariams už kvietimą dalyvauti šiandienos posėdį ir pristatyti mūsų apžvalgą. Aš esu Jonas, Jonas Bachtleris, čia šalia manęs yra Arno Vandersvet, kur drauge parengėm šią studiją, kur peržiūrėjome EIB grupės vaidmenį ES sanglaudos politikoje. Šios studijos kontekstas visų pirma. Pirmininkė jau trumpai pristatė. Visų pirma, EIB vaidmens stiprėjimas sanglaudos politikoje, tiesiog ir netiesiogiai, e, įvairiose veiklos sritise ir paslaugose. Tai apima paskolų teikimą, gebėjimų stiprinimą, konsultacijas bei analitinės paslaugas įgyvendinant įvairias tarp jų ir finansinės priemonės. Ir dėl EIB vaidmens stiprėjimo e, kyla daugybė klausimų, kurie ir buvo šios mūsų studijos pagrindas. Visų pirma, būtinybė geriau suvokti, e, ką, kuo EIB užsima sanglaudos politikos kontekste. Taip pat Kitas klausimas. Tai ar AIB e veikla yra veiksminga vertinant e, sanglaudos politiką? Kitas klausimas. Kam EIB atsiskaito, ar jis yra skaidrus ir jo veiklos bei teikiamų paslaugų matomumas. Taip pat yra daugybė svarbių tarp institucinių klausimų susiję, tai, tai yra EIB ir komisijos santykių klausimas, bei EIB ir Europos parlamento santykių klausimas sanglaudos politikos e, atžvilgių. Ir su tuo susiję kiti klausimai, kaip pavyzdžiui, ką tai reiškia Europos parlamentui sanglaudos politikoje ir kaip, kaip konkrečiai tai liečia regi komitetą. Tokie ir buvo mūsų E, apžvalgos tikslai. Jie buvo paremti šiais klausimais ir tuo pagrindu, remiantis tais klausimais, parengtas ir mūsų šiandienos pristatymas. Mes pristatėme galutinį savo studijos projektą, bet dar reikia atlikti kai kuriuos redakcinius pakeitimus, atsižvelgiant į kitų institucijų pastabas bei jūsų komiteto pastebėjimus ir pastabas ir, galu, ir, baig, ir, ir baigsime savo apžvalgą ruošti, kai tik tai turėsime visą informaciją. Ir dabar sutikiu žodį kolegai perėti prie esminio mūsų studijos pristatymo. Ačiū, Džonai, dėkoju nariams už mums suteiktą galimybę pristatyti savo studiją. Norėčiau trumpai aptarti metodologiją. Uh, mūsų atspirties taškas buvo e, sisteminė akademinės teisėkuros ir politikos literatūros apžvalga. E, apžvelgėme finansinių instrumentų iniciatyvas sanglaudos politiką 2007-2013 laikotarpiu, kur EIB vaidmo buvo svarbus, ypač atsižvelgiant į duomenis iš e, tų instrumentų gyvendinimo apžvalgų. E, taip parengėme e, valstybių narių apžvalgos lentelę, e, nagrinėjame situaciją 28 valstybėse narėse. E, valstybės užpildė anketas ir sulaukėme atsakymų iš 19 valstybių narių. Taip pat nagrinėjome tarp institucinius santykius tarp EIB, Europos komisijos ir Europos parlamento. Surengėme interviu susitikimus su tų institucijų atstovais ir e, apibendrinę visus duomenys parengėme apibendrintą ataskaitą apžvalgą ir taip pat parengėme rekomendacijas. Perinu prie EIB vaidmenskos anglaudos politikoje. Suskirstėme e, veiklą pagal keturias kategorijas. Kai kurios iš tų kategorijų e, dubliuojasi Tai nėra visiškai atskirtos veiklos kategorijos. Visų pirma, EIB nuo sanglaudos politikos pradžios teikia paskolas projektams, kurie finansuojami iš sanglaudos politikos. EIB teikia kitokio pobūdžio paskolas tų paskolų rūšis išmardintos ataskaitos, tai yra tiesioginės paskolos, pamatinės paskolos, tarpininkų paskolos, e, sanglaudos politikai ypač įdomu, patrauklų yra tai, kad teikiamos e, paskolos skirtos struktūriniai programai. Tai įtraukta į įgyvendinamas e, programas. Kita veikla, kurią EIB vysto, tai gebėjimų kūrimas. EIB paskolos kartais e, e, siejamos su tam tikrais reikalavimais e, remtis, priimti tam tikrą techninę pagalbą, sukurti tam tikrus padalinius. E, sanglaudos politiko 2005-aisiais sukurta Jaspers e, programa. Jaspers yra bendra parama, e, šifruojasi kaip bendra parama skirta Europos regionų paramai. Ir ta programa vykdoma ir dabar. E, pagal Jastas programą skiriam, teikiamos konsultacijos 16 ES valstybių narių ir 3 AIB valstybėms, e, kad būtų parengti kokybiški projektai. Jasmine iniciatyva dar viena gebėjimų kūrimo iniciatyva, parengta 2007-aisiais. Jos tikslas padėti nebankinėms mikrofinansavimo institucijoms padidinti savo operacijų ir veiklos mastą ir nuo 2014-2020 metų laikotarpio atsiranda nauja techninės paramos platforma. E, čia veikia komisija drauge su EIB ir teikiamos gairės e, apie finansinius instrumentus ir tos gairės apima visą finansinių instrumentų gyvendinimo ciklą. Ketvirtas EIB e, veiklos sektorius tai konsultacinės, analitinės paslaugos. Ir, ir šis, e, šis, šis veiklos ir tai yra ypač išsiplėtė e, specialios paramos priemonių skyriuje EIF, pavyzdžiui, įvertino e, egzistuojančias spragas, tai yra buvo parengt, pagal Jeremy iniciatyvą, Taip pat buvo parengtos e, iniciatyvos, pavyzdžiui, skirtos miestų plėtrai, tai Jessica iniciatyva. Ir e, šiuo laikotarpiu finansinė instrumentų panaudojimas griežtai siejamas su e, reikalavimais primti techninę paramą. Ir kai valdančios institucijos pareikalauja vykdomų, būtina atlikti vykdomų projektų įvertinimą. EIB gali e, rūpintis, gali būti paskirtas atsakingų už, už lėšų įgyvendinimą pagal finansinės instrumentus, kai to paprašo valstybės narės ar regionai. Tai taip, vad, taip vadinama dar, dar viena funkcija, tai e, atsakomybė už mandatą, mandato įgyvendinimas. 2014-2020 laikotarpiu EIB ir EIF taip pat vaidina vaidmenį gyvendinant naujo ligmens priemonės pavyzdžiui, įgyvendinant Europos komisijos FMI iniciatyvą. Nors ir studijoje apžvelgta įvairi veikla, bet ypač akcentuojame finansiniai instrumentai. Finansiniai instrumentai apima e, gražinamą finansinę paramą. Tai gali būti paskalos, garantijos ar kiti rizikos, bendros rizikos instrumentai, taip pat apimantis ir subsidijas. E, tie finansiniai instrumentai gyvendinami arba tiesiogiai, arba panaudojant tam tikras lėšas iš fondų. E, tokiems, to, tokių fondų įkūrimui te, keliami tam tikrai reikalavimai, kokią indėlį turi nešti valstybė. Kaip matėte iš šioje skaidrėje, finansinių instrumentų vaidmuo sanglaudos politikoje nuosekliai augo ir mm, nuo 570 milijonų 94-99 laikotarpių e, iki 1,3 milijardų 2006 metų laikotarpių, 2007-2013 milijardų ir 2014-2020 metų laikotarpių numatoma e, šiems instrumentams skirti 40 milijardų eurų. Taip pat EIB dalyvauja ir e, sanglaudos politikos reglamentavimo e, sistemos kūrime. Nuo 2000, iki 2000-ųjų nebuvo e, jokių nuostatų, kurių pagrindų EIB galėjo dalyvauti struktūrinių fondų srityje. EIB teikia tik papildomą paramą. 2000-2006 EIB vaidmuo išliko toks pats, tačiau tuo laikotarpiu EIB buvo sutikti galiojimai teikti konsultacijas ir e, ekspertų paramą, rengiant e, programų, e, programoms reikalingus dokumentus. 2007-2013 EIB buvo suteiktas sudėtingesnis vaidmuo, numatė sudėtingesnis vaidmuo, ypač suteiktų konkrečių įgaliojimų įgyvendinime. Buvo pasirašytas supratimo memorandumas dėl Jeremy Jaspers iniciatyvos su komisija. O 2014-2020 metais reglamente yra nuostatas dėl EIB veiklos ir e, įgyvendinimo finansinių instrumentų bei e, ES lygmens instrumentų. EIB teikia ir patariamai, atlieka ir patariamai vaidmenį ir tai yra e, įtraukta į reglamento nuostatas. Damo yra tai, kad nors EIB atsakomybė padidėjo finansinių instrumentų ir sanglaudos politikos įgyvendinime, e, E, didžiausia atsakomybė už fondų panaudojimą tenka komisijai ir valstybėms narėms pagal bendro uh, valdymo, bendros atsakomybės projektus. Toliau, pereinu prie uh, gebėjimo stiprinimo ir pate, konsultacinių patariamųjų paslaugų. Čia noriu pakalbėti apie EIB ir EIF vaidmenį Jeremy ir Jessica iniciatyvų gyvendinime. Mūsų analizė taip pat atskleidė, kad EIB ir EIF rekomendacijos šiuose studijuose ne visada buvo gyvenamos. Tai yra regionės nacionalinės institucijos ne visada įgyvendino patenktas rekomendacijas, ypač atsižvelgiant į tai, su kokiais kaštais susijusios susiję tie projektai. Svarbiausia e, yra finansinių instrumentų fina, pagal finansinius instrumentus skiriamos visos sumos įsisavinimas. Ir konkrečiai valstybei nariai e, visada svarbu pasiekti konsensuso dėl tokio požiūrio. Dar vienas svarbus klausimas yra tai, kad išlieka interesų konfliktas, ypač kai EIB ir EIF atlieka e, studijų tinkamumo vertinimą ir teikia rekomendacijas bei tampa pagrindinio to holdingo fondo valdytojų. E, Jessica ir Jeremy iniciatyvos buvo eksperimentinės, kuomet jos buvo įgyvendinti ir, ir struktūros buvo nenuolatinės, nes valstybės narės valdant instituciją, valstybės, valstybė narės sukurta valdant instituciją spręsdavo, kaip uh, E, įgyventinamas fondas, kaip panaudojamos jo lėšos ir kas bus atsakingas už tą fondą. EIB galiausiai sureagavo į šį dviejopą vaidmenį ir vertinimo e, funkcijas atskyrė. Tačiau, pavyzdžiui, 2014 metų laikotarpiu yra eksantė vertinimų užsima atskiras skyrius. Perinu prie mandato įgyvendinimo. EIB suteiktų įgaliojimų įgyvendinimo veiklos. EIB, veikla, EIB e veiklos vertinimą e, riboja tai, kad neturime pakankamai duomenų, bei taip pat tai, kad finansinių instrumentų įgyvendinimo laikotarpis dar yra neilgas. Rėmėmės valstybių narių pateiktais duomenimis ir komisijos uh, E, apžvalgą ir 2014 metais, pavyzdžiui, lėšų įsisavinimo lygis buvo žemesnis. E, tais atvejais, kai, kai e, to, to skirtų, skirt, skirtų lėšų valdyma, valdymas buvo patikėtas ne EIB struktūroms. Taip pat reikia atsižvelgti į krizės poveikį, dėl to vėluojama. Dar vienas paaiškinimas yra tai, kad 2007-2013 e, struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą ir EIB susidūrė su tam tikrai sunkumais. Taip pat reikėtų pažymėti, kad EIB ir EIF vidaus stebėsenos duomenis e, atskleidžia, kad įsisavinimo, lėšų įsisavinimo tempai išaugo. Dar vienas dalykas - mokesčiai už valdymo paslaugą. Europos komisijos ataskaitose konstatuojama, kad, kad e, tos e, tie, tie, tie mokesčiai yra panašus, kaip ir EIB atveju, ir neIB e institucijų atveju, nors kalbant apie neIB, ne EIB institucijas, Tai tok, mo, mokesčiai to, tuo atveju yra didesni. Ta galima paaiškinti tuo, kad už skirtingas paslaugos įkainiai yra skirtingi. Pavyzdžiui, su, e, su nekilnojimu turtu, mokesčiai už paslaugas susijęs su nekilnojimu turtu ir, pavyzdžiui, už paskolas yra skirtingi. Toliau paskolos. EIB veikla, e, jos poveikis ES yra labai matomas ir apčiuopiamas. EIB e veikia, atlieka dvigubą funkciją kaip e, kreditų bankas, jo reitingas yra 3A. Ir turėdamas tokį reitingą, EIB gali pasiūlyti pigesnės paskolas. Antra, tai yra viešoji institucija, kuriai patikėta užduotis įgyvendinti ES pol, viešosios politikos tikslus. Ir, e, ir tai yra čia bankas savo veikloje atspindi tą dvigubą funkciją. Bendras EIB indėlis į sanglaudos politiką e, buvo 270 milijardų eurų ir matote čia sąrašą šalių, kurios pasinaudojo banko paslaugomis. Finansavimo mastai leidžia daryti prielaidą, kad EIB finansavimo produktai įneša svarbu indėlį į ES e, finansinę plėtotę, tačiau kai kurio yra akademinių studijų, kur nagrinėjamas EIB paskolų poveikis, ypač sanglaudos politikai. EIB paskolų mastai teikiamos paskolos projektams, kurios kurie finansuojami iš sanglaudos politikos, nėra gerai suprantami, nėra bendrų e, apibendrintų duomenų, kad būtų galima įvertinti įgyvendintų projektų mastą. E, e, čia matome valstybių narių apžvalgos rezultatus ir manoma, kad EIB ir EF tinkamai vaidina savo vaidmenį tiek pajėgumų stiprinimo, tiek konsultacijų sritise ir vertinimo skalėje nuo 1 iki 5 paprastai vertinama maždaug mm, keturiais. Fondų valdytojai šiek tiek, fondų valdymas šiek tiek žemesnio vertinimo susilaukė. Buvo taip pat prašoma paminėti tas sritis, kurioms uh, EIB veikla ir produktai padarė didžiausią poveikį. Ir čia matome e, grafiką, kur apibendrinti atsakymai į klausimyną ir kokie yra pagrindiniai aspektai, tai galimybė gauti kofinansavimą ir analitinė parama. Šie dalykai sanglaudos politikoje buvo labiausiai vertinami. Taip pat buvo klausima, E, kokie pagrindiniai iššūkiai. Ir čia buvo pasakyta, e, atsakant į šį klausimą, kad taisyklės ir reguliavimas yra labai sudėtingi. Aišku, kad Europos investicijų bankas turi veikti pagal e, savo reglamentuose numatytą kompetenciją, bet tai atsiliepia ir e, tam, kaip EIB traktuojamas e, valstybėse narėse, toliau aukšti valdymo mokesčiai ir įgyvendinimo mm, dideli kaštai irgi buvo paminėti. EIB didėjantis vaidmuo sanglaudos politikoje e, ir finansinių instrumentų labai didelis techninis sudėtingumas kelia susirūpinimo dėl skaidrumo, matomumo EIB ES institucijų sistemoje yra pakankamai nepriklausomas, kalbant apie EIB e, veiklos autonomiją, tai aišku, kad jis paklūsta ES teisiai. EIB stengiasi praėjusi, per praėjusi mm, laikotarpį didinti skaidrumą, pavyzdžiui, e, ataskaitos konkrečiamis temomis, e, yra viena priemonė skaidrumui didinti, bet Europos parlamentas norėtų e, to skaidrumo politikos kai kuriuos elementus sustiprinti, ypač kai kalbama apie paskolų ekonominį ir socialinį poveikį valstybės narės, kalbant apie atskaitomumą, skaidrumą, matomumą, EIB e, paslaugų ir produktų yra geros nuomonės, kaip matome iš šios skaidrės, bet čia kai kur yra irgi nelabai aukštų vertinimų. Kalbant apie Europos investicijų banko ir Europos parlamento santykius, tai galime pasakyti, kad Europos parlamento biudžeto kontrolės ir ekonomikos ir e, pinigų reikalų komitetai e, stebi EIB veiklą, e, yra kasmetinė ataskaita banko teikiama ir mm, taip prižiūrima banko veikla. Bet sanglaudos politikos e, įgyvendinimo per EIB svarstymas yra, e, nėra nuoseklus ir vientisas. Regi komiteto dalyvavimas EIB veiklos priežiūroje e, nėra nuolatinis ir ne dėl to, kad regi komitetas to nenorėtų ar EIB to nenorėtų. Ir uh, darbuotojų EIB regionų komiteto uh, darbuotojų bendradarbiavimas ir keitimasis nuomonėmis yra gan ribotas. EFSI vaidmenį norėčiau paminėti. Ir ne tik biudžeto kontrolės ir ekonomikos e, komitetų, bet ir kitų komitetų e, veikla čia yra minėtina. Kalbant apie EIB ir komisijos santykius, santykius tai jie yra banko įstatose apibriešti. Europos komisija skiria atstovą į EIB direktorių valdybą ir yra atsakinga už EIF. Komisija e, turi būti informuojama apie visus EIB projektus ir paskolų teikimo veiklą, bet e, komisija, nors ir gauna informaciją apie banko vykdomus projektus, retai užginčia e, tų projektų vykdymą. Tai gali reikšti, kad glaudžiai bendradarbiauja komisija ir bankas, iš kitos pusės tai gali reikšti, kad komisija neskiria pakankamai gilaus dėmesio banko veiklai. Santykiai tarp komisijos ir EIB vystėsi ir yra pozityviai vertinami abiejų e, institucijų 7-13 metų programavimo laikotarpiu E, bendradarbiavimas nebuvo labai subalansuotas, nes AIB turėjo didesnę patirtį finansinių instrumentų įgyvendinimo srityje. Bet iš kitos pusės AIB turi e, geriau siekti suprasti sanglaudos politikos įgyvendinimo specifiką. Ir per tą laikotarpį regio ir bankas e, keitėsi mm, techninė ir praktinė informacija. Buvo problemų, iššūkių, pirmiausia, tai e, kalbant apie komisijos ir EIB skirtingą darbo praktiką, jautėsi tas kultūrų skirtumas, situacija pagerėjo, bet vis tiek dar yra mm, kur mm, siekti geresnės situacijos toliau skiriasi prioritetai. Komisijai pagrindinis rūpestis yra e, siekti, kad projektai, kurie vykdomi, leistų užtikrinti e, tuos rezultatus, kurių siekia komisija toliau nuo 14 iki 20 metų. E, kol kas dar neaiški banko roliai gyvendinant finansinės priemonės. Kai kurios valstybės narės turi labai tvirtus santykius Europos investicijų bankų ir planuoja tuos santykius toliau, tokius glaudžius turėti. Kai kurios siekia platesnių santykių, kai kurios nori, kad Europos investicijų bankas aktyviau veiktų Švedijoje, Suomijoje, Estijoje ir prancūzakalbėse šalise. PMI iniciatyva, e, kurią siekiama derinti įvairia, įvairias programas, e, Kosme, Horizontas 2020 ir kitas programas, kurios yra skirtos e, MVI paremti Čia EIB ir EIF vaidina svarbų vaidmenį. šiuose mm, projektuose laikantis 39 nuostatų, e, kad mm, komisija prižiūri, o įgyvendina mm, EIB. PMI E, iniciatyva nėra labai aktyviai naudojamasi. Bulgarija, Italija, Malta, Rumunija ir Ispanija yra e, prisijungusios prie PMI iniciatyvos ir Suomija išreiškė e, pageidavimą, bet situacija rodo, kad bus panaudota maždaug tik 1,2 milijardai eurų iš tos iniciatyvos, o iš viso yra numatyta 8,5 milijardo eurų. Ir kaip jau anksčiau minėjau, EFSI e, dėka e, susidomėjimas ta iniciatyva išaugo. EIB turi EFSI valdyboje Mm, atstovų ir tai reiškia, kad visi EFSI projektai turės būti tvirtinami EIB pagal EIB mm, projektų tvirtinimo tvarką. Taip pat yra numatytos išsamios taisyklės, kad EFSI mm, būtų atskaitingas Europos parlamentui. Kalbant apie sanglaudos politiką, tai čia reikia pabrėžti E, papildomumą tarp EFSI ir EIB, bet yra ir tam tikrų skirtumų. EFSI tikslas yra efektyvumas ir e, kad būtų finansuojami patys tinkamiausi projektai. Ir čia nėra jokių teritorinių mm, kažkokių nuostatų iš ankstinių. ir EFSI mm, ir EIB e, taisyklės nėra vienodos, taigi dėl to irgi gali iškilti tam tikrų problemų. Dabar norėčiau mm, perduoti žodį vėl kolegai. Dėkui, pabandysiu pristatyti išvadas ir pateikti rekomendacijas. Pirmiausia, tai turime pasakyti, kad išsiplėtė EIB vaidmuo sanglaudos politikoje ir EIB nuo skolinimo veiklos e, perėjo prie valdymo, pajėgumų stiprinimo ir konsultacinės veiklos. Ir visa tai yra labai svarbios sanglaudos politikos dalis. Nuo pat pradžių buvo klausima, ar iš tiesų EIB veikla mm, yra tinkama sanglaudos politikos įgyvendinimui. Mūsų mm, klausimynas parodė, kad valstybės narės didelę e, vertę čia mm, priskiria EIB. Buvo taip pat atlikti vertinimai, bet tie vertinimai buvo atskirų veiklų, tokių kaip Jessica ar Jeremy vertinimai, viena iš problemų yra sun, tai, kad sunku gauti tą bendrą vaizdą, kiek EIB prisideda prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Labai sunku tą indėlį konkrečiai įvertinti. Kalbant apie tuos tris klausimus ar tris temas, kurias norėjome apžvelgti, tai atskaitomybė, skaidrumas ir matomumas EIB veiklos. Tai čia turėtume iš tiesų pagirti, kad EIB siekėsi, stengiasi visas tris rytis sustiprinti ir tas atsispindi valstybių narių mūsų atliktoje apžvalgoje. Bet dar jaučiamas poreikis geriau suprasti EIB veiklą, e, siekiant, kad ataskaitos ir, ir priežiūra būtų sistematiškesni. Kokias rekomendacijas mes teikiame? Tai dvi, e, dviejų rūšių rekomendacijos. Pirmiausia, ta, e, tas formalus tikrinimas. Mm, ir čia mes rekomenduotume kad parlamentas per regi komitetą turėtų skatinti ir siekti, kad EIB būtų labiau atskaitingas e, nuo 15 metų mm, sanglaudos politikos įgyvendinimo srityje. Ir dėl to mes siūlome, kad būtų EIB e metinėje ataskaitoje atskiras skyrius ar priedas skirtas sanglaudos politikai ir ypač jos tikslų įgyvendinimui. Be to formalaus, be tos formalios veiklos priežiūros turėtume siekti, kad būtų geriau suprantama, ką daro EIB ir čia nuolatinis dialogas tarp Europos parlamento ir Europos investicijų banko tikrai prisidėtų mm, prie to geresnio supratimo ir supratimo, kaip EIB dalyvauja sanglaudos politikoje. O kalbant apie dialogą tarp e, parlamento ir EIB, tai čia galėtų būti regi komiteto vizitai į EIB. Taip pat EIB nuolat turėtų būti kviečiamas pristatyti savo veiklos rezultatus, taip pat ir regi komitete turėtų būti organizuojami seminarai ir darbo grupės administracinių lygmenių, kad būtų keičiamasi informacija, būtų didinamas EIB veiklos matomumas, e, toliau reikia išsamesnių studijų skirtų konkrečiom temom ir klausimams susijusiems su sanglaudos politikos įgyvendinimu. Taip pat reikia pritraukti darbuotojus iš kitų ES institucijų, e, kurie turėtų mm, tą reikalingą, reikalingas žinias ir galėtų dirbti parlamento administracinėse tarnybose. Ir taip pat mm, reiktų renkti pranešimus savo iniciatyva dėl to, kaip EIB prisideda prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Ir mes, aišku, kaip mokslo pasaulio atstovai sakome, kad reikia vykdyti ir tolesnius tyrimus, kokiuose srityse tie tyrimai būtų reikalingi mūsų nuomonė. Tai pirmiausia, reikia užpildyti tas žinių spragas, mm, tai reikia tolesnių tyrimų ne tik parlamento, regi komiteto kontekste, bet apskritai akademinėje ir tyrimų bendruomenėje kurioje nėra pakankamai dėmesio skiriama Europos investicijų bankui, skirtingai nuo kitų Europos institucijų, kurios susilaukia daugiau dėmesio. Taigi reiktų ištirti EIB vaidmenį įgyvendinant um, sanglaudos politikos um, programavimo ciklą. Um, čia galima būtų visą projektų atrinkimo ir įgyvendinimo ciklą praeiti. Toliau reiktų tolesnių tyrimų skirtų Europos investicijų banko skolinimo veiklai ir kaip tai prisideda prie sanklaudos politikos projektų įgyvendinimo. Ir galiausiai, turint galvoje tai, kad EFSI atsirado Tai čia reikia pasižiūrėti, kokį poveikį EFSI savo ruoštų daro politik, sanglaudos politikai. Ačiū labai už jūsų dėmesį. Thank you. Thank you for this detailed um, Labai ačiū už visą sutiktą informaciją. Mėly kolegos, o dabar žodis jums. Pane Maletič norėtų e, pradėti, prašom. Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad jūsų rekomendacijos tikrai puikios. Ačiū už atliktą tyrimą. Jūs taip pat išvelgėte e, poreikį, išanalizavę padėtį valstybėse narėse, užtikrinti didesnį EIB veiklos matomumą. Ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kaip Europos parlamentą irgi būtų galima įtraukti EIB veiklą, kaip būtų galima teikti mums informaciją. Kalbant apie sanglaudos politikos kofinansavimą, tai iš tikrųjų e, reikia tokių projektų, apie kuriuos kalbėjote, bet jų nepakanka. Kai mes kalbame apie sanglaudos politiką, tai būtina užtikrinti geresnį ryšį tarp e, sanglaudos politikos, aplinkos, transporto, energetikos, kaimo ir miestų plėtros politikos, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos. Kalbu apie tokių ryšių užtikrinimą europinių lygmenių. EIB tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant ir e, visas šias politikas e, visose valstybėse narėse. Kalbant apie ekonominę politiką ir biudžeto e, deficito ribas, Tai irgi svarbu, nes yra e, teikiamos e, paskolos, pažiūrėjau, MVI. Viskas turėtų būti koordinuojama. Yra būtina koordinuoti veiksmus europinių lygmenių tam, kad būtų pasiektas kiek įmanoma e, geresnis EIB panaudotų lėšų įvairiose valstybės narėse poveikis. Taigi yra būtinas koordinavimas ir e, siejimas su ekonominė politika. Kai mes kalbame apie MVI, tai jau buvo pateikta daug pavyzdžių, kai MVI e, gavo garantijų iš EIB, bet galų gale negalėjo pasinaudoti paskolą dėl rinkos sąlygų tam tikrose valstybėse narėse kai rinka yra susiskaldžiusi, fragmentuota. IAB turėtų stengti sumažinti rinkos fragmentavimąsi, nes dabar valstybės narėse e, sąlygos paskolai gauti labai skiriasi. Taigi atsitinka taip, kad MVI gauna kažkokią garantiją, e, bet praktikoje e, paskola e, tokios MVI nepasiekia dėl specifinių sąlygų būtent toje valstybė narėje. Tai kaip galima būtų užtikrinti, kad IAB galėtų labiau tiesiogiai veikti vairiose rinkose? Ponas Van Nistelroj, prašom. Dėkoju. noriu padėkoti už visą sutiktą informaciją. Mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip jūsų padarytos išvados galėtų būti siekiamos su mūsų teisėje kuros darbu. Gavome labai daug informacijos, viską labai sunku iš karto suvirškinti. Išgirdome, girdime, ką ir sako e, Europos komisija kiekvieną dieną. Europos komisija nuolat kalba apie IB ir EFSI. Ir tai kartoja kiekvieną dieną. Būtent tam dabar skiriama daugiausia dėmesio. Ir panašu, kad nepakankamai paskolų suteikiama. Gal e, toks supratimas ir neteisingas, bet būtų įdomu sužinoti, e, e kaip patiktą ataskaitą vertina pati Europos komisija. Toliau ryšys tarp Europos parlamento, šio komiteto ir EIB. Tas ryšys labai keistas. Tai tarsi valstybė valstybėje. Aš atidžiai klausiausi diskusijų su EFSI. Ir tarsi buvo sakoma, mes esame e, atsakingi, na, o Ir taip pat buvo labai aiškiai apibriešta, už ką atsakinga į EIB. EIB turi valdybą, eksper, ekspertus ir tarsi EFSI sako, kad EIB turi prisimti visą atsakomybę, o dabar EIB atstovai at, pas mus atvyksta ir sako, kad netokia jau aiškus yra ryšiai tarp EIB ir regi. Bet uh, tokia yra visa darbo struktūra. Mes pagal 16 straipsnio trečią dalį kalbama apie atliktą veiklą. Jūs mums pateikėte ataskaitą apie e, bendradarbiavimo su EUB skaidrumą, bet nelabai aišku, e, e, koks tai yra ryšys. Jis, ko gero, yra visai kitoks. Mes neturime tokių pačių galimybių visą, analiza, visą informaciją analizuoti. Uh, Jūs ko gero buvote nuvykę į Andalūzijos e, regioną ir matėte, kad įgyvendinant vieną iš programų, tai kažkur tai tiesiog dingo 100 tūkstančių eurų. Ar tai didelė Ir ar už tai turėtų būti atsakingas EIB? Jūs vis dėlto esate teisus, sakydamas, kad mes iš naujo turime pagalvoti apie ryšį tarp mūsų komiteto ir EIB. Mes analizuojame, kaip vyksta sanglaudos politika, taip pat žiūrime, kokiu instrumentu turi EIB. Kalbama apie didžiulę sumas iš sanglaudos fonų e, tos lėšos yra skiriamos e, tam tikroms specifinėms konvergencijoms šalims. Bet ne visada aišku, kaip tos lėšos panaudojamos. Jūs taip pat sakėte, kad kai kada lėšos lietai įsisavinamos, bet jūs turite turėti apie tai daugiau informacijos, nes juk jūs atlikote tyrimą. E, tai kodėl dabar lėšos įsisavinamos lėčiau negu kad anksčiau? Taip, ar taip atsitiko dėl to, kad pasikeitė rinka? Dabar palūkanos už paskolas yra labai sumažėjusios. Bet, pažiūrėjau, jeigu dabar jūs pradėsite dėrybas dėl paskolos ir tam tikrų palūkanų, tai kol baigsite dėrybas, e, e, rinka gali būti dar labiau smūkusi. Taigi mes paskolų negalime gauti konkurencingomis sąlygomis, nes rinka vis munka. Praktikoje viskas vyksta taip. Aš suprantu, kad tikrai ne visą laiką dėl to tos lėšos ir yra panaudojamos. Ačiū už tai, kad mums suteikėte papildomos informacijos, bet noriu pabrėžti, kad ir noriu pabrėžti, kad tikrai e, jūsų ataskaita labai svarbi. Jie reikėtų sėti ir su kitomis diskusijomis. Galbūt pagal 60 straipsnio trečią dalį reikėtų surinkti diskusijas. Valstybėse narėse padėtis skiriasi. Bet MVI nėra ir pareigotos e, naudotis finansavimo instrumentais. Valstybės narės pačios irgi gali apsispręsti, įmonės gali apsispręsti, ar jos norės naudotis tokiu instrumentu ar ne. Vėlgi valstybėse narėse padėtis skiriasi, galima būtų panalizuoti, kodėl vienose šalise MVI prašo tokių paskolų, kitose ne. Uh, Jūs sakėte, kad regi komitetui turi tekti svarbus vaidmuo ir aš manau, kad mūsų komitetas tokių pasiūlymų turėtų pasinaudoti per ateinančius metus. Tokie finansiniai instrumentai, jų valdymas gali tapti dar svarbesnė. Ačiū. Dėkoju. Pane Damato, prašom. Ačiū pirmininkė. Labą dieną. Norėčiau padėkoti už šią prezentaciją. E, mes pasigilinsime į jūsų atliktą tyrimą. Kalbama ir apie tai, kad 43 tūkstančius eurų skiria parlamentas šiems tyrimams. Dabar dėl paties atlikto tyrimo. Mes pritarėme tam, kad yra būtina užtikrinti didesnį skaidrumą, taip pat reikėtų geresnių kriterijų projektų atrankai, taip pat e, svarbu, kad e, būtų įvertintas finansuojamų e, projektų ekonominis ir socialinis poveikis. Kai kurios valstybės narės e, teikia pariškas dėl e, projektų finansavimo iš EIB ir EFSI. E, bet kai kurie tie projektai yra senamadiški, jie susiję su iškastiniu kūru, pavyzdžiui, taip pat jie yra susiję ir su plieno gamyba. E, daug tokių e, pasenusių projektų siekiama gyvendinti mano šalyje. Ir kai kurie e, iš tokių projektų gali turėti neigiamo poveikio aplinkai. Pavyzdžiui, tai gali būti susijęs projektas su nešvare energetika. Ir aš noriu šito pasiteirauti. EIB ir EFSI ketina ir toliau bendradarbiauti su Europos komisija tam, kad įgyventintų alternatyvius e, finansavimo e, e, instrumentus. Bet ir iš tikrųjų galbūt novatoriški instrumentai galėtų sumažinti MVI patiriamą riziką. Norėčiau priminti, kad audito rūmai Europos komisijai rekomendavo reguliariai stebėti situaciją ir parengti e, vertinimo arba veiklos kriterijus valstybėms narėms. Noriu pastirauti, kaip Jūs manote, ar reikėtų užtikrinti e, skaidresnį atliktų e, projektų E, vertinimą. Galbūt reikėtų e, stengtis atsirinkti tuos projektus, kurie e, nekenkia aplinkai ir nekenkia žmonių sveikatai. Dėkoju toliau pane Vana, paskutinė kalbėtoja. Ačiū pirmininkė, ačiū už prezentaciją. Mano klausimai panašus į tuos, kurios pateikė pane Damato. Man svarbus yra uh, E, projektų rezultatai. Gal jūs galite patikslinti, kaip EIB prisideda prie strategijos Europa 2020 tikslų įgyvendinimo. Devintame puslapyje yra pateikti skaičiai susiję su ekonominė ir socialinė sanglauda, bet gal jūs turite e, informacijos ir apie švietimą, darbo rinką, E, ir kitus strategijos 2020 tikslus. Mums labai svarbu, kad būtų gyvendinami kokybiški projektai. Taigi, aš žinau, kad jūs jau kalbėjote apie tai, kad trūksta e, apibendrintų duomenų, bet vis tiek e, man būtų įdomu sužinoti, uh, Ar gyventinant EIB e, e finansuojamus projektus yra siekiama ir strategijos Europa 2020 tikslų? Labai ačiū. Dabar Europos komisija. Panas Tomas Debetun. Tikiuosi, kad panašiai ištariau pavardę, sako pirmininkė. Ar norėtumėte pasisakyti? Taip, ačiū. Buvo pateikta daug klausimų. Mes, kaip ir jūs, e, gavome tyrimų rezultatus prieš tris dienas, taigi neturėjome pakankamai laiko viską pasigilinti. Mes galime kai kuriuos faktus komentuoti, tačiau visai neseniai gavome išvadas ir rekomendacijas. Galiu pasakyti, kad iš to, ką išgirdome šiandien, Iš tikrųjų supratome, e, kokie iššūkiai kyla bendradarbiaujant su EIB grupe. Mes jau e, stengiamės daugelį tų iššūkių įveikti. Taip pat buvo pateikti ir sėkmingi rezultatai, teigiami rezultatai. Norėčiau paminėti Jaspers, Jasmin, Jessica ar Jeremy e, iniciatyvas. Šie proje, šie, šie instrumentai e, yra e, skirti stambių įvairių projektų susijusių su sanglaudos politikai gyvendinimu. O šiuo metu, kažin, ar dar ką nors galėčiau pridurti apie atliktą tyrimą. Mes dar kartą pasigilinsime ir į faktus, ir į rekomendacijas. Ir galbūt pateiksime savo komentarus vėliau. Labai ačiū. tikiuosi, kad e, e, mes išgirsime daugiau dar komentarų e, susitikę ir ateityje su EIB atstovais. Taip pat mes kviesime ir EFSI atstovus. Taigi aš ateityje dar tikiuosi daugiau komentarų. Gal dabar profesorius Bachtler norėtų sureaguoti, jeigu tai prašom. Taip, labai ačiū. Ačiū už klausimus ir komentarus. Pabandysiu atsakyti. Galbūt ar vėliau mane papildys kolega Arno. Buvo pateiktas klausimas apie EIB E, poveikį e, kitoms politikos kryptims bei strategijai Europa 2020 tikslų siekimai. Tie klausimai tikrai svarbus. Yra daroma įvairia, įvairi netiesioginė įtaka. Čia pasakyčiau, čia paminėčiau COSME, Connecting Europe Facility, e, EASY iniciatyvas. Iš tikrųjų, EIB čia svarbus vaidmo tenka, bet mes kol kas dar nežinome, koks yra tikslus poveikis. Ir tai tikrai trukdo susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kaip EIB e, įtakoja regionų politiką. Mes jau turime informacijos apie tam tikrus aspektus, bet dar nežinome, koks yra bendras vaizdas, kokie yra e, galtiniai rezultatai. Dėl e, problemų susijusių su tam tikrų instrumentų naudojimu, dėl garantijų ir paskolų problemų. Tai tikrai svarbu ir ponas Van Nistelrooy. E, irgi e, sakė, kad paskolos yra brangios. Mes artimiausių metų bandysime įvertinti dabartinę padėtį, o taip pat ir finansinių priemonių veiksmingumą. Finansinės priemonės nėra panacėja, e, jos negali pakeisti paskolų. Finansinės priemonės yra papildomas instrumentas. Tos finansinės e, priemonės gali būti naudojamos e, šalia paskolų tam tikrais atvejais E, pavyzdžiui, kai yra tam, jau, tam tikri administraciniai pajėgumai arba tam tikri e, paskolų gavėjai. Kalbant apie finansinių instrumentų veiksmingumą, e, tai tą veiksmingumą reikia vertinti platesnėme kontekste. Reikia vertinti bendrą kontekstą, kuriame jie buvo įgyvendinti. Dabar keletą žodžių apie projektų, atrinktų projektų kokybę. Mes turime tam tikros informacijos ir ji rodo, kad įgyvendinant tam tikrus projektus e, buvo tam tikrų kliučių, įtampos tarp e, e, komercinių tikslų. Paprastai e, finansiniai projektai tokių tikslų turi ir regioninių arba aplinkos tikslų susijusių su sanglaudos politika. Ir kaip tas kliūtis galima įveikti. tai tikrai sudėtinga, ypač krizės metu ypač kai ne visas lėšas pavyksta įsisavinti. Toliau buvo pateiktas komentaras apie stebėseną, nuolatinę stebėseną. Iš tikrųjų labai svarbi pastaba. Kalbant apie e, finansinius instrumentus, jie turi teigiamą poveikio užimtumui, inovacijoms, e, produktivumui, bet e, mes tokios informacijos turime tik apie tam tikrus projektus, bet ne apie visus projektus, kurie yra įgyvendinami Europos Sąjungoje. Nemažai tokių projektų yra nauji, taigi Ko gero, reikia ir toliau viską stebėti. Gal dar mano kolega šitą pridurs. Taip, norėčiau kai ką pridurti. Norėčiau pakomentuoti pono Vandisterojus pastabą dėl e, mažesnių lėšų įsisavinimo e, rezultatų, ypač MVI. Savo apžvalgoje mes patikėme galimus tokios situacijos paaiškinimus du svarbiausi yra štai kokie. Tam tikrų lygmenių egzistuoja e, valstybių narių susirūpinimas e, ar bent jau suvokimas yra, kad jos praranda kontrolę e, dėl to, kaip fondai bus paskirstami iš ESIF, kad viskas bus skirstama ES mastu. Tai viena, vienas iš paaiškinimų, kodėl įsisavinimas yra žemesnis nei pradžioje prognozuota. Kitas dalykas, 30 straipsnis buvo įtrauktas į reglamentą gana vėlai, jau dėrybo eigoje. Tai reiškia, kad daugybė operatyvinių programų, finansavimas, e, asignavimai e, iš nacionalinių šaltinių jau, jau buvo paskirti, jau viskas buvo pažengę. Ir reikia atskiros operatyvinės programos. Ir, o tai reiškia, kad reikia uh, iš naujo suprogramuoti asignavimus ir tai politinių požiūrį yra labai sunki užduotis. Ir būtent šiame kontekste reikia vertinti tą skaičių 1,2 milijardus eurų. Taip pat atsižvelgti, kad egzistuoja, kad platesnės bendros ekonominės aplinkybės pasikeitė daugelį šalių. Ir kad ne viskas yra taip, kaip e, buvo prognozuota ir tikėtasi. Egzistuoja keletas šios situacijos paaiškinimų, bet šiame kontekste tai aišku labai svarbu. Ačiū. Dėkuoju už jūsų pristatymus, bei taip pat už parengtą apžvalgą ir manau, kad mums prireiks daugiau laiko įsigilinti į šią studiją ir nebejoju, kad mūsų laukia vaisingos diskusijos su EIB atstovais, kuomet jie kitą kartą lankysis pas mus. Mm, ir surenksime ad hoc susitikimą mūsų komitete. Ačiū dar kartą ir dabar tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. Ir tai yra makro regionų strategija skirta Alpių regionui. E, makroregionų strategijos skirtos Baltijos jūros, Dunojaus jūros regionui tapo svarbiu Europos teritorijų bendradarbiavimo aspektu. Praėjusiu metu Liepos 28 komisija paskelbė komunikatą, sureaguodama į Europos vadovų tarybos prašymą 2013 gruodžio mėnesio parengti ES strategiją Alpių regionui strategijoje siūloma priepti tris teminės rytis – ekonominę augimą, judumą ir e, junglumą bei aplinkosaugą ir energetiką. E, rugsėjo 17 mūsų komitetas nusprendė parengti neteisėkuros pranešimą dėl to komunikato. Ir šiandien mūsų pranešėja ponė Breso pristatys savo E, mintis. E, rengiant šį pranešimą, pranešimo projektą jį parengs balandžio mėnesį ir dėl galutinės pranešimo versijos balsuosime tikriausiai birželį. Turime laiko iki 17 valandos ir žodis poniai Breso pristatyti savo pastebėjimus dėl šio pranešimo. Grazie, prezidente. E, eh, come lei... Ačiū, pirmininkė kaip jūs ir priminėte, 2011 e, metais ši iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti Alpių regione. 2013 metais buvo baigta, 2015 metais komisija paskelbė veikumų, veiksmų planą, parlamentas neseniai tą veiksmų planą patvirtino ir Slovenijoje sausio 25-26 dieną e, e, ši iniciatyva buvo pradėta gyvendinti, tai yra ketvirta tokio tipo iniciatyva, makroregioninė iniciatyva Baltijos, Dunojaus ir Adrijos e, regionuose jau buvo tokios iniciatyvos gyvendinamos. E, mūsų žemynas e, ilgą laiką buvo susiskaldęs dėl karų, dėl geležinės uždangos. E, regionai ekonominė prasme vystėsi netolygiai. Na, o į Lisabonos sutartį buvo įtrauktas toks tikslas kaip regionų sanglauda, teritorijų sanglauda. Bet man atrodo, kad reikėtų geriau apibrėžti, kas tai yra ta teritorijų sanglauda, nes tai vis dėlto yra ES tikslas. Taip pat reikėtų geresnio europinio metodo e, regionų vystimui. Jau dabar egzistuoja tarp vyriausybinis e, e, metodas bet jis skiriasi nuo įprastinio, įprastinio europinio metodo. Taip pat reikia nepamiršti, kad strateginis teritorijų valdymas turi didžiulį potencialą, ypač pasirinkus bottom-up požiūrį, požiūrį iš apačios į viršų. Uh, Europos komisija parengė nemažai instrumentų ir vadinamųjų top-down instrumentų, tai yra instrumentų iš e, viršaus į apačią. Na, o dabar pirmą kartą e, buvo pasirinktas požiūris iš apačios į viršų ir svarbu tai paminėti. Taip pat e, reikėtų pasistengti, kad nuo pat pradžių Europos komisija būtų glaudžiau įtraukta į strategiją, strategijos rengimą. Svarbu, e, kad Europos komisija dalyvautų e, tiek viską planuojant, bet ir įgyventinant projektus. Taip pat E, e, tokia strategija turėtų būti įtraukta ir į ES e, teritorijų sanglaudos politiką. Taip pat šiame procese ateityje turėtų vadovau, dalyvauti ir Europos parlamentas, pavyzdžiui, kai yra tvirtinamas biudžetas, jo gyvendinimas, kai yra aptariami pasiekti rezultatai, E, dabar manoma, kad e, gyvendintos keturios strategijos tiesiog ir netiesiogiai palėtė 300 milijonų gyventojų, kurie gyvena būtent tose regionuose. Ir svarbu, kad tokius projektus, tokias strategijas įgyvendintų e, e, demokratiškai e, išrinktos institucijos, kaip kad, pavyzdžiui, ir Europos parlamentas. Taigi apie tai reikėtų pagalvoti, gal pagalvoti apie kitokias procedūras, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų politiką geriau koordinuoti su kitomis ES institucijomis. Ir taip pat reikėtų teisėkuros akto, kur būtų uh, apibrėžiami ne tik ateities tikslai, bet ir kriterijai dabartiniams projektams. Dabar daug kalbam apie tai, kad nereikia ieškoti naujų išteklių, nereikia naujų institucijų, daug ne, ne, ne. Uh, Bet aš manau, kad ši strategija turėtų būti geriau integruota į bendro ES politiką. Aišku, svarbu paisyti subsidiarumo principų. Likščiol didžiulis vaidmo tekdavo nacionalinėms institucijoms, o taip pat ir europinėms institucijoms. Aš manau, kad tikras projektų valdymas turėtų būti patikėtas regioniniams vietos institucijoms. E, būtent jos turėtų glaudžiausiai e, e, dalyvauti gyventinant projektus pasirinkus požiūrį iš apačios į viršų. Nes jeigu kažkoks projektas nepasiekia užsibrieštų tikslų, tai irgi turi didžiulį neigiamą poveikį. Dabar konkrečia apie ES strategiją dėl Alpių regionų, regiono. E, šiame regione jau egzistuoja įvairialypis bendradarbiavimas, yra Eurereg grupė, E, Europinės, Europinio bendradarbiavimo e, grupę. E, bendradarbiavimas Alp regione turi labai ilgą istoriją. Alpių regione yra ne tik kalnai, bet yra ir didžiulių miestų. Ir E, šiuose, šie miestai yra ko gero vieni iš labiausiai išsivyščiusių Europos Sąjungoje. E, ten e, gyvena ir 60-70 milijonų gyventojų. Kalbame apie didžiulę teritoriją, kur, kuri turi didžiulį poveikį ir pietų Europai, ne vien tik tai šiaurės Europai. Aišku, nereikėtų pamiršti ir e, būtent kalnuotoms vietovėms skirtos strategijos, bet taip pat reikėtų nepamiršti ir, e, ko gero, vienų iš didžiausių ES miestų, kurie irgi yra Alpių regione. Taigi, viena vertus, strategijoje reikėtų veiksmų būtent kalnuotoms vietovėms, uh, E, tos kalnuotos vietovės susiduria su didžiulėmis problemomis, pavyzdžiui, klimato kaita, bet antra vertus reikėtų konkrečių veiksmų e, ir lygumose esantiems miestams, kurie dabar irgi patiria įvairių sunkumų, ypač krizės metu. Bet tose miestuose tradiciškai yra daug pramonės, na, o kaip žinia, šiomis dienomis ES pramonė susiduria su variais sunkumais. Esu įstikinusi, kad ko gero šiandien negalime labai išsamei aptarti visų trijų nustatytų ramščių, bet mano pranešimo tikslas viena vertus pagalvoti apie institucinę struktūrą, suteikti daugiau galių patiems regionams ir didelėms E, didelėms e, stambioms institucijoms būtent e, tame regione. Kalbu apie tris ramšius, kaip užtikrinti Alpių regionų didesnį konkurencingumą. Taip pat kalbu ir apie transportą. Taip pat E, ir ryšius. E, pavyzdžiui, interneto ryšį. Dabar interneto ryšis kalnuotose vietovėse labai nestabilus. Yra būtina užtikrinti tinkamą interneto paslaugų teikimą, vairias ryšių paslaugas, jeigu norime, kad kalnuotos vietovės vystytųsi. Na ir be abejo labai svarbu išsaugoti ir e, gamtinius bei kultūrinius išteklius e, Alpių e, regionas, regione žmonės gyvena nuo netmenamų laikų. Jau pirmieji europiečiai, ko gero, Alpių regione gyveno. Taigi to irgi reikėtų nepamiršti. Taigi paminėjau tris svarbiausius ramščius. mes turime, turėdami omenyje tuos ramščius, įvertinti, kaip galime užtikrinti e, e, šio regiono vystimasi ir kaip tai būtų galima atspindėti vyriose ES politikos e, kryptise. Jeigu nėra papildomų išteklių, tai nereiškia, kad nėra jau dabar taikomų regioninių programų. Pavyzdžiui, taip pat yra ir įvairios programos skirtos energetikai, žemės ūkiui, moksliniams tyrimams. Bet galbūt tų programų e, biudžeto eilutėje e, būtų galima e, skirti tam tikrą finansavimą ir ekonominiam Alpių regionų, regiono skatinimui arba, pavyzdžiui, e, infrastruktūrų gerinimui. Tai jeigu nebūtų ir skirtas papildomas finansavimas, gal būtų galima panaudoti jau esančių programų biudžetą. Uh, Nes yra europinių projektų, europinių programų, kurios yra būtent įgyvendinamos tame regione. Tai tiek. Pirmininkė jau man bando ženklais parodyti, kad e, turėčiau baigti kalbėti. Bet dar pridursiu, kad manau, jog tai yra tikrai puikia proga pagalvoti apie tai, kaip e, makro regioninė e, politika e, turėtų būti geriau derinama su kitomis ES politikos kryptėmis. Kartais pradžioje apie programas daug ir gražiai kalbama, bet paskui jos tiesiog nebesusilaukia dėmesio arba tiesiog priimti sprendimai nebeigyvendinami. Ir dėl to e, kyla rizika, kad tokios programos yra vienadienės arba gyva labai trumpai. Tikrai norėčiau, kad šiandien būtų galima pakalbėti apie tai, kaip būtų galima siekti makroekonominę strategiją su kitomis politikos kryptimis, Na, o paskui pranešime jau pateiksiu ir daugiau detalių, labiau pasigilinsiu e, į konkrečią strategiją, kuri yra skirta būtent Alpių regionai. Ačiū. I, I... Labai ačiū. Nesirengiau jūsų nutraukti, bet šiuose diskusijose akcentuojame jūsų požiūrį šį pranešimą ir kokiame kontekste jūs tą pranešimą rengėte. Ir dabar būtų įdomu išklausyti šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Pradėsiu nuo pono Jakovčič, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad pažįstu ponę Breso daugiau nei dešimtį metų. Ir žinau, kad ji buvo ypač aktyvi Piemonto regione, ji buvo to regiono vadovė. Ir tikiu, kad ji gerai parengs šį pranešimą, ji puikiai žino savo gimtai regioną ir žino, su kokiamis problemomis susiduria Alpių regionai. Noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, ši iniciatyva kyla iš pačių regionų, Alpių regiono. Kaip ir Adrios bei Jonijos jūrų iniciatyva, e, kurią taip pat iškėlė to, e, to regiono regionai. E, ši iniciatyva paremta regionų poreikiais. Taip pat tai nepareikalaus, jeigu, jeigu tai nepareikalaus naujų išteklių, naujo finansavimo ES mastu, aš pritarčiau šiam e, pranešimui. Tačiau iš praktikos žinome, kad teritorijos, kurios apima valstybės arba regionus, jeigu prireikia kurti valdymo struktūras, kurios bendradarbiaudamos su Europos komisija užsimtų bendrų valdymų. Nemanau, kad tokiu atveju regionai pageidautų intensyvesnio bendradarbiavimo. Ir reikėtų vengti kurti papildomą struktūrą tuo atveju. Pon... Ačiū, pirmininkė pan, sako panas Sernadžioto. Norėčiau padėkoti poniai Breso. E, e, ji puikiai pažįsta Piemonto regioną, na, o aš puikiai pažįstu Veneto regioną, irgi esu iš Italijos šiaurės. Manau, kad ji puikiai e, paminėjo pačius svarbiausius dalykus susijusius su Alpių regionu iš tikrųjų būtina e, šį regionį, regioną vystyti, tai svarbu gyventojams, kurie tame regione gyvena. Ir taip pat e, svarbu nepamiršti šios regi šio e, regiono specifikos. Aš esu iš Veneto regiono. Na, O Alpes kartais mums tarsi e, e, trukdo e, vystimuisi, nes sunkiau e, užtikrinti komunikacijas. Ir dėl to tikrai manau, kad yra e, būtina strategija. Jeigu Galbūt yra ir kitų strategijų, kurios mums galėtų padėti. Pavyzdžiui, yra įvairios strategijos uh, E, susijusios su koridoriais. Reikėtų e, strategijos visam Alpių regionui ir šiaurė ir šiaurės rytams ir Piemontui ir Venetui. Pritariu beje tam, ką pasakė kolega Ivan koridoriai neturėtų būti atskirti. Būtent aplink koridorius vyksta pati e, e, didžiausia plėtra. Ir tikrai Alpių regioną būtina vystyti, laikantis tų trijų minėtų ramščių. Esu įstikinęs, kad bus parinktas puikus pranešimas. Bet uh, svarbu kalbėti ne vien tik tais apie šią strategiją, bet ir apie bendrą kontekstą, kuris gali padėti šią strategiją gyvendinti. Ačiū. Ponas Omaržė, prašau. Ačiū. Išklausęs tokią išsame ir aiškę prezentaciją, neturiu daug pastabų, daug ką pridurti, tik norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kurį jūs pabrėžite kuris man taip pat atrodo svarbus. Iš tikrųjų, e, Alpių regionas e, apima 200 tūkstančių kvadratinių metrų, ten gyvena 14 milijonų žmonių ir e, taip gimsta makro regiono koncepcija, kuris atima 450 tūkstančių kilometrų ir tai yra didžiulė met, metropolio zona. Tai svarbu, nes tai yra ir kalnuotas regionas, kuris apsprendžia gyvenimo bendruomenių dinamiką. Reikia akcentuoti investicijas į e, tą metropolišką regioną. ir, ir akcentuoti jo vaidmenį Europos Sąjungos viduje. Kitas dalykas, e, ir tai pasiūlymas, kurį norėčiau jums išsisakyti, galbūt reikėtų akcentuoti, jog reiktų parengti vykdomų programų vertinimą e, paskutinio programų laikotarpio e, vertinimą, o ne dabar vykdomų programų vertinimą, kad išsiaiškintume, kaip sekasi šalims, kur, kur, kur, kuriuos priskirtinos tiems, tam regionui ir tokiu pagrindu turėti visą reikalingą informaciją geresnės strategijos parengimui. Dar vienas dalykas, kurį ir jūs minėjote ir kuris, kuriam aš taip pat prituriu, tai valdymas, valdysena. Mes savo ruoštų manome, kad reikia rinktis e, jėgų peržiūrą e, Alpių regione valdymo požiūrių. Galbūt savo pranešime galėtumėte skirti dėmesio ir įgyvendinimui, jūs apie tai kalbėti, bet taip pat ir, ir, ir įvertinimui, e, parengamojo laikotarpiu. Toliau ponas Marko Žulo. Grazie, prezidente, grazie. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Breso už labai vertingas pastabas norėčiau sutelkti dėmesį ties tuo, e, kas turėtų būti svarbiausia šioje strategijoje. O būtent e, ši strategi, šioje strategijoje e, turėtų būti siekiama steigti pridėtinės vertės šiam regionui. Jeigu kalbame apie transportą, Tai turime galvoti ne vien tik apie tranzitinės infrastruktūras, bet apie tokias infrastruktūras, kurios suteiktų daugiau vertės pačiam regionui. Toliau aplinka ir energija. Šios abi dvi temos labai susijusios tarpusavės. Svarb... Mūsų svarbus tikslas turėtų būti išsaugoti aplinką, neišvaistyti išteklių, kurie yra baigtiniai. Toliau inovacijos jos irgi turėtų būti siejamos su regiono kultūra ir e, tradicijomis. Naujoves reikėtų integruoti jau esantį, esamą kontekstą. Na, ge, toliau apie valdymą. Dėl išteklių. Aš manyčiau, kad reikėtų nepamiršti praktinių, pragmatinių aspektų. Dažnai uh, girdžiu, kalbant apie geriausios turimos praktikos mainus. keistis geriausia turima praktika yra būtina tam, kad galėtumėm pasiekti šios strategijos tikslų. Dėkui. Toliau ponas Bogovič. Ar savo nuomonę, ar šešėlinio pranešėjo vardu? Dėkui. Jau buvo sakyta, kad e, panaši strategija buvo įgyvendinta Baltijos jūros regione, taip pat ir Balkanuose. Mano šalis Slovenija yra mažutė. E, ji e, susijusi su keliomis strategijos keliais regionais. Mes jau turime tam tikros patirties ir E, pavyzdžiui, susijusios su Adrijos, Jonijos e, jūros regionu, o dabar kalbame apie Alpes. Neseniai buvau e, nuvykęs, grįžęs į Sloveniją, kur yra įgyventinama regioninė konvencija. E, šiuo metu Slovenijoje yra apie 300-400 žmonių susijusių su Alpių konvencijos įgyvendinimu. Tikrai labai svarbu, kad buvo pasirinktas požiūris iš apačios į viršų. Į Sloveniją buvo atvykę keli komisarai, taip pat ir ponė Breso, taip pat uh, ir pranešėja atsakinga už atsinaujinančios energijos šaltinius kalnų regionuose. Aš esu įstikinęs, kad ES strategija dėl Alpių regiono, kuris yra beje labai išsivystęs, bus tikrai sėkminga. Uh, Nepamirškime, kad Alpių regione žmonės susituria su vairiais iššūkiais, pavyzdžiui, kaip išsaugoti biologinę įvairovę arba kaip išsaugoti vandens išteklius, kaip plėtoti transporto kelius, juk vis dėlto tai yra tranzitinis regionas. Taip pat yra ir Šiaurės Adrijos uostai. Jie taip pat patenka į Alpių regioną. Dar paminėčiau ir turizmą, kuris be galo svarbus šiame regione. svarbu, kad būtų keičiamas sukaupta patirtimi. Visuomenė labai sparčiai keičiasi ir mes kartu turime įveikti iššūkius, tokius kaip ekonomikos augimas, aplinkos apsauga, energijos šaltiniai. Turime labai svarbių tikslų. Ši strategija svarbi ir vietos žmonėms. Aš manau, kad būtina, kad vietos žmonės taip pat prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo. Galėtume pagalvoti apie tai, e, kaip vietos žmonės E, patys gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo. Tame regione gyvena e, tikrai ne vienas milijonas žmonių. Ir e, jie jau nekartą pademonstravo, kad tikrai gali daug padaryti. Taigi manau, kad ir gyventinant šią strategiją būtų nepamiršti ir vietos žmonės. Dėkui, ar dar yra norinčių pasisakyti? Ponas Van Nistelroj, dėkui, keletą komentarų turėčiau. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad didelis teritorijos Alpių regione yra labai turtingos. Ir, pavyzdžiui, Šveicarija patenka į šį regioną kuri nėra ES narė, bet yra ir kitos dalis šio regiono, kurios yra iš tiesų labai turtingos. Ir Italijos dalis ten yra. Taigi šis regionas negalima sakyti, kad yra vien problematiškas. Ne, jis turi tam tikrą specifiką. Ir kalbant apie regionų politiką, turime neužmiršti subsidiarumo principo. Čia kalbame apie teritorinę dimensiją ir ypač Alpių regione turime tą e, dimensiją suprasti. Tai mano požiūriu, jūsų uh, pranešimo pavadinimas yra Europos Sąjungos strategija. Bet turėtume neužmiršti tų suinteresuotųjų pusių, privačių ir e, valstybinių, ir pagalvoti apie tai, koks yra Europos Sąjungos indėlis į šį makro regioną. Ir tas indėlis neturėtų būti vienintelis kalbant apie valdymą, tai nereiškia, kad Europa turi tą valdymą perimti. Nereikia to valdymo perimti. Taigi turime uh, turėti galvoje, kad ta strategija turi būti ribota, labai ribota, bet iš kitos pusės turinti labai didelę pridedamąją vertę. Ir čia to valdymo aspekto neturime pamiršti. Manau, labai svarbu būtų tą pabrėžti. Ir galiausia mano paskutinė pastaba. Regionų komitete turime politinį dokumentą skirtą kalnų vietovėm. Praėjusi kal, kartą apie tai kalbėjome, jūsų nebuvo posėdžių salėje. Tai kodėl mes e, negalėtume šių dviejų dokumentų e, plenarinėje sesijoje kartu apsvarstyti. Nes vieną mėnesį neturėtume kalbėti apie ES politiką kalnuotose vietovėse, o po to kitą mėnesį per plenarinę sesiją vieną iš tų vietovių aptarti. Manau, kad mūsų diskusijos plenarinėje sesijoje turėtų būti skirtos abiem dokumentam. Dėkoju, sako pirmininkė, matysime kaip mums pavyks tą padaryti. Norėčiau tik pasakyti, kad čia kalbame apie du skirtingus metodus, nes Europoje yra ir daugiau kalnų, kurie yra kitokie. Bet čia jau mano asmeniniai komentarai, dabar ponas Polčiakas. Dėkoju. mano komentarai susijęs to, ką sakė ponas Bogovičius ir ponas Van Nistelroj. Buvo minima, kad šis regionas yra turtingas, bet jame yra problemų, kurios būdingos kitiem Europos regionam. Buvo praėjusiais metais rengiama ataskaita skirta urbanistiniam judumui ir čia kalbant apie šį regioną, iš čia išvažiuoja nemažai gyventojų ir likę gyventojai yra seni. Taigi e, galima akcentuoti gyventojų senėjimo problemą. Tai manau, kad to irgi turime neužmiršti. Ir ši, e, šis pranešimas turėtų įkvėpti uh, Mm, kitus regionus, kuriuose yra panašios problemos. Taigi, Alpių regionas yra specifinis, bet kartu turi tas problemas būdingas ir kitiem regionam. Ta e, turėtume per plenarinę sesiją irgi pabrėžti. Dėkui. Mačiau, kad parlamento komiteto nariai daugiau nenori kalbėti, tai dabar sutiksiu žodį Europos komisijos atstovam. E, turime kolegą ir kolegę iš generalinio regionų direktorato. Tai pon, suteiksime žodį dabar kolegai. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad ponios Breso komentarai labai sveikintini, sveikintina ir jos parama šiam mm, procesui. Noriu pasakyti, kad pagrindinė, pagrindinis strategijos dalykas apima septynias valstybės ir 48 regionus iš tų septynių valstybių dalis yra ne Europos Sąjungos narės. Ir tai yra sudėtinga strategija, sudėtingas regionas. Turime vieną EFTA valstybę, vieną laisvos ekonominės zonos valstybę, kitos yra ES valstybės narės. Tai yra ES strategija pirmiausia skirta geriau sukoordinuoti veiksmus šiame regione. Čia mes nekalbame apie kažkokį naują bendradarbiavimo sluoksnį, bet kalbame apie tą sistemą, kuri leistų visiems kartu dirbti ir papildyti vieniem kitus, papildyti tas esamas struktūras. Ir aš norėčiau pabrėžti, kas mano nuomonė yra labai svarbu. Pirmiausia, tai yra strategija skirta rezultatam ir konkretiem veiksmam, toliau, kad strategija yra orientuota į konkrečius projektus. Ir čia turime vis atgalvoti, kokius konkrečius projektus galėtume įgyvendinti. Trečia, strategija e, pavyks įgyvendinti tik jeigu bus stiprus vadovavimas ir nuolatinis įsipareigojimas. E, ir tai apimtų ir finansinės, ir finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Keletas komentarų dėl finansavimo. Yra 72 ES programos, regioninės, nacionalinės, e, kurias remia ESI fondas ir kurios veikia šiame regione. Taigi galima iš tiesų labai daug lėšų mobilizuoti strategijai įgyvendinti, pasinaudojant įvairiomis finansavimo priemonėmis valdymo situaciją. Ta valdymo sistema jau praktiškai veikia, tik dėl kai kurių dalykų dar partneriams reikia susitarti. Vienas svarbus dalykas čia yra minėtinas. Tai yra siekti įtraukti visus norinčius ir mes dėl to siūlome, kad veiktų suinteresuotųjų šalių platforma, kurioje galėtų dalyvauti visos svarbiausios suinteresuotos pusės ir nevyriausybinės organizacijos. Ir galiausia, ko mes dar siekiame, siekiame, kad ta strategija iškart pradėtų būti įgyvendinama. Ir tos veikiančios grupės, e, kuriuose yra ir ekspertai, jau yra sukurtos ir jos pradės įgyvendinti strategiją E, remdamos įvairiais veiksmais, kurie yra numatyti veiksmų plane. Taigi visa tai iš tiesų yra daug žadantis dalykai ir manau, kad ateitis yra šviesi. Dėkoju, ar ponė Breso norėtų sureaguoti? <laughs> Eh, Taip, ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už tokius teigiamus komentarus. Uh, Taip pat ačiū ir už gausius pasiūlymus. Be abejo. Alpių regionas e, yra istorinis, tranzitinis Europos regionas. Taigi šis regionas turi istorinės svarbos. Man atrodo, parengta strategija yra gera. Dabar svarbiausia užtikrinti, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta. Labai svarbu, kad transporto ašis pietuose ir pietvakariuose atneštų naudos visam regionui. Ir tą aš pasakyčiau ne vien tik tais apie transporto ašis, bet ir apie elektros linijas, taip pat išmaniuosius tinklus, kurie driekėsi per Alpes. Uh, Alpių regionas gali būti ne vien tik tais naudotojas, bet ir elektros gamintojas. Svarbiau susijęti atskiras Alpių regiono vietovės. Taip pat yra būtinas ir interneto paslaugų teikimas. Bet reikia ir valstybės pagalbos. Uh, norint užtikrinti geresnius ryšius šiame regione. Ryšiams, komunikacijoms e, reikia tikrai daug investicijų, norint užtikrinti e, e, kad šis Alpių regionas būtų geriau susijęs ir tarpusavėje, ir su likusia ES dalimi. Išklausiau, ką pasakė Europos komisija. Iš tikrųjų, komisija nemažai padirbėjo, puikiai padirbėjo, rengdama strategiją. Nemažai kolegų kalbėjo apie ryšį tarp kalnuotų vietovių ir lygumų E, lygumos beje taip pat yra įtrauktos į Alpių regiono strategiją. Jeigu mes norime užtikrinti tinkamą pusiausvirą Alpių regione, yra e, būtinas dialogas tarp lygumų miestų, o taip pat ir kalnuotų vietovių. Be abejo, Alpių kultūrinis, istorinis paveldas yra be galo svarbus dalykas. Alpių regione buvo gyventa, per jį buvo keliauta nuo netmenamų laikų. Taip pat būtina pristaikyti ir prie klimato kaitos. Šiuo metu Alpių regionas patiria daug problemų dėl klimato kaitos. Galbūt ne visi tie pokyčiai jau yra matomi. Galbūt reikėtų pagalvoti apie turizmo modelio pokyčius. Taip pat buvo pateikta daug klausimų, į kuriuos dar turėsime kartu pasigilinti. Kodėl yra pateikta ES strategija dėl Alpių regiono, o ne visiems kalnams? O būtent e, taip atsiko dėl to, kad Alpių regionas yra ypatingas. Štai, pavyzdžiui, Pirėnai arba Karpatai yra e, visiškai skirtingi regionai, jie skiriasi nuo Alpių regiono. Įgyvendinant įvairiams regionams skirtas strategijas būtina bendradarbiauti. Bet dabar kalbame būtent apie ES strategiją skirtą Alpių regionui. Strategijoje yra paminėtos ir dvi ne ES valstybės narės, tai yra Šveicarija ir Lichtensteinas. Šios šalis dalyvauja Europos ekonominėje erdvėje, taip pat ir Schengeno erdvėje. Šios šalis jau ilgą laiką bendradarbiauja su ES yra ir stambesnių makro regioninių strategijų, e, į kurias šios šalis jau yra įtrauktas. Bet ši strategija yra kiek kitokia. Mes norime e, dar glaudžiau traukti e, tas kitas dvi šalis, nes jos irgi yra tame Alpių regione. Jų neįmanoma apeiti. Ne visi kalnai vienodi, kaip ir ne visos lygumos yra vienodos. Aš manau, kad šios strategijos Alpių regionui stiprioji pusė e, yra gebėjimas atsižvelgti šio regiono ypatumus. Taip pat užtikrinti, kad vyktų bendradarbiavimas ir šio regiono viduje. Jau Lisabono sutartyje kalbama apie bendradarbiavimą tarp įvairių teritorijų, teritorinę sąnglaudą, bet nėra tinkamai apibriešta, kas tai yra. Ši strategija, e, ko gero, yra e, vienas iš apibrėžimų, ką reiškia ES teritorinė sąnglauda. Aš tikiuosi, kad ES ir ateityje išliks vieninga, kad šalis norės tarpusavėje bendradarbiauti, nors dabar ir pastebima ne visai teigiamų signalų. Uh, teigiamų, ne visai teigiamų ženklų. Yra būtina užtikrinti tarp, tarp valstybinį bendradarbiavimą tame regione. Taip pat šis regionas susituria ir su vairiomis problemomis, pavyzdžiui, kaip e, e, gyventojų skaičius, skaičiaus mažėjimas, nepakankamas teikiamų paslaugų lygis. E, nemažai kalnų gyventojų persikelia gyventi į lygumų miestus, bet iš lygumų miestus į kalnus atvyksta turistai. Aišku, reikia permastyti turizmo modelį atsižvelgiant ir į klimato kaitos iššūkius. Taip pat norėčiau priminti Europos komisijai, kad kažkas e, turi prisimti atsakomybę už šią strategiją, reikalinga stipri lyderystė įgyvendinant šį projektą. Jeigu e, nebus tos stiprios e, lyderystės, kažin ar strategija bus tinkamai įgyvendinti. Juk svarbu tinkamai paminė, panaudoti ne tik finansinius, bet ir žmogiškosius išteklius. Pavyzdžiui, universitetų tinklą. E, Alpių regiono universitetai galėtų bendradarbiauti, spręsdami jau paminėtus klausimus, tokius kaip infrastruktūra, klimato kaita, ekonomikos plėtra, tvarios ekonomikos plėtra, kas beje labai svarbu kalmų, kalnų regionams, taip pat inovacijų klausimas. Alpių regione ekonomika gimė būtent kalnų regionuose, buvo išnaudota ten turima energija. Bet e, reikėtų laikytis ne tik tradicijų, bet būtinos ir inovacijos. Taigi, e, turėtų tarpusavėje bendradarbiauti mokslinių tyrimų centrai tam, kad e, ši strategija būtų praturtinta konkrečiais projektais ir, aišku, reikia finansinių išteklių. Finansiniai ištekliai e, yra reikalingi projektams įgyvendinti. Vis dėlto kalbame apie tikrai didžiulę teritoriją, ir kartai sunku tarpusavėje bendradarbiauti. Taigi kažkas turi e, viską, e, visus darbus koordinuoti, derinti, būti lyderiu. Reikalinga stipri lyderystė. Ir aišku, gyvendinant šią strategiją, e, būtina skirti dėmesio ir uh, E, vietos regionų valdžios institucijoms. Pavyzdžiui, jau ne vienerius metus, jeigu ne vienerius metus septynių valstybių užsienio reikalų ministrai turėtų rūpinti šios strategijos įgyvendinimu, gal jų būtų ir per daug. Bet štai, pavyzdžiui, yra e, regionų, miestų vadovai, e, įmonių vadovai su jais irgi būtina bendradarbiauti. Tam, kad ši strategija vyktų, būtina stipri lyderystė. Dar kartą ačiū visiems. Netrukus e, pateiksiu pranešimo projektą, bet prieš tai norėjau išklausyti E, e, kolegų komentarus tam, kad juos galėčiau irgi traukti šį pranešimą. Ačiū. Dėkoju. Taigi, apsikeitėme nuomonėmis pirmą kartą dėl šio pranešimo ir keliaukime toliau. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas 15 metų rugsėjai Jungtinių tautų žmogaus teisėjų komitetas patvirtino baigiamasias pastabas dėl jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į neįgaliųjų įgyvendinimo. Ir atsakingas jungtinių tautų komitetas žmogaus teisių e, specialistai bei Europos parlamento atitinkami komitetai yra prisidėję prie šių darbų. Pranešėjos dėja šiandien nėra mūsų posėdėje, pona Kreil. Pone Kreil pristatys pranešimą šią temą. 22 vasario laukiame komentarų iki 22 vasario, nes neturime labai daug laiko diskusijom. Ir taigi dabar ponė Kreil ir e, šešėliniai pranešiai. Ačiū pirmininkė, tikrai e, tenka apgailestauti, kad e, pane Hets nedalyvauja šiame posėdėje. Ji mane apie tai informavo tik visiškai neseniai, prieš pusantros valandos, tai aš irgi nesu labai pasiruošusi, perskaitysiu tai, ką jinai man parašė. Tikiuosi, kad ne, ne, viskas nebus labai sudėtinga. Per pastarosius metus e, tikrai uh, didesnis dėmesys yra skirtas e, neįgaliesiems žmonėms ir atitinkamai buvo numatytas finansavimas ir pagal sanglaudos politiką. Toliau kalbėsiu angliškai, tam, kad nereikėtų visko man pačiai verstis e, mintise, taigi paskaitysiu, ką man atsiuntė pranešėja. E, pranešėja nori didžiausią dėmesį skirti e, svarbiausiams aspektams žiūrint iš regi pozicijų. Pirmiausia, pranešėja pabrėžė, kad bendrosios e, nuostatos, tai e, tas reglamentas turi 96 straipsnio 7 dalį ir 7 straipsnį, kur kalbama apie nediskriminaciją tokių asmenų ir E, atitinkamas e, programas, e, kurios taip pat būtų iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų. Nuomonė skatina valstybės narės bei regionų ir vietos valdžią padidinti pastangas, siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir neįgaliųjų ir užtikrinti neįgaliųjų E, įtraukti ir lygias teisės gauti medicinės paslaugas. Jungtinių tautų neįgaliųjų e, asmenų komiteto e, išsakytos mintis skatina komisiją aktyviai dalyvauti bendrame darbe su Europos parlamentu. Nuomonėje taip pat sakoma, kad EFSI E, projektai turi būti naudojami siekiant užtikrinti paslaugas ir pagerinti būsto klausimų sprendimą neįgaliesiems. Nes e, gyvenimo sąlygos, tokių žmonių gyvenimo sąlygos yra labai svarbus dalykas, kuris turėtų būti įtrauktas į nuomonę. Ir ponė Hed yra pasirengusi dirbti rengdama šią nuomonę kartu su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ponas Polčiak. Dėkoju. Pone pirmininkė, ši nuomonė yra kompaktiška. Aš manau, kad jinai gerai atspindi situaciją ir visus svarbius dalykus paminė. Ši nuomonė taip pat atitinka Europos Sąjungos strategiją skirtą e, paramai neįgaliesiam 14-20 metais ir ypač nuomonėje išskirčiau tokį dėmesį bendrijos lygmenių. Praeitie neįgalieji galėjo. Mm, negaliųjų padėtis gerėjo ir dabar galime pasakyti, kad kas šeštas žmogus Europos Sąjungoje turi vienokią ar kitokią negalę. Aišku, jinai gali būti įvairaus lygio, bet maždaug turime 80 milijonų neįgaliųjų asmenų, kurie ne visuomet gali e, dalyvauti visuomenės gyvenime, ekonomikoje, ir dėl to kartais atsiduria skurde neįgaliųjų asmenų pajamos. Maždaug 70 procentų tik tai e, likusios gyventojų dalies pajamų sudaro. Tai irgi yra e, tam tikra kliūtis tokiem asmenim jaustis pilnaverčiais nes sveikatos problemos riboja e, jų galimybės dalyvauti įvairioje veikloje. Taip pat yra ir sunkia negalė turinčių asmenų, turint galvoje tai, kad mūsų visuomenė sensta, tokių asmenų ateityje daugės. Aš manau, kad e, ši nuomonė rodo, kokia svarbi ši tema yra dabar ir jo svarba didės, dėl to labai svarbu, e, kad sanglaudos politika suvaidintų deramą vaidmenį, gerinant negaliųjų padėtį ir įgyvendinant negaliųjų teisų konvenciją. Norėčiau pakomentuoti E, dar pasakydamas, kad turime deinstitucionalizuoti neįgaliesiam teikiamas paslaugas, kad jie nesijaustų marginalizuotais visuomenės nariais. E, šios pastabos taikomos valstybėm narėm ir reikia siekti, kad ES taptų atviresnė. Pranešėja, kaip jau minėjau, nuomonė yra gan glausta, bet labai uh, išsami ir apima visus svarbiausius aspektus. Aš keletą tik komentarų pateiksiu. Uh, taip, taip, e, poniai Rentki, suteiks žodį, o po to poniai Demato. Prašau. Ačiū. Viskas vyksta taip greitai, galvau, kad kiti šešėliniai panešiai norės pasisakyti, bet aš tikrai džiugiuosi. Šią galimybę noriu padėkoti pranešėjui už nuomonę, tai tikrai geras atspirties taškas. Pranešėjai, nes kaip buvo minėta anksčiau, žmonių su negaliai trauktis turėtų Um, būti daug svarbesnių tikslų, nes ES gali būti varomąją jėgą ne tik įgyvendant Junktinių tautų konvenciją dėl e, asmenų su negale teisėms, bet ir pat įgyvendinant e, prieigos užtikrinimo teisės aktą. Mes turime eiti priekin ir įtraukti žmonės su negale į visuomenės gyvenimą Europoje. Žinome, kad tokios priemonės gali būti susijęs su finansinėmis pasiekmėmis. Iš regi pozicijų turime įvertinti, kaip geriausia panaudoti ES lėšas, kad tai e, taptų realybė. Ir būtent dėl to tai svarbus dokumentas. Kaip jau sakiau, mūsų nuomonė tai labai geras atspirties taškas. Ir Manome, kad keliais aspektais jį galima būtų patobulinti, todėl norėsime teikti pakeitimus, pavyzdžiui, ir ypač akcent, akcentuoti, kad es lėšos neturi būti panaudojamos segregacijos didinimui. Tos valstybės, kurios es lėšas panaudoja taip, kad žmonės su negale pasimta dar labiau atskirti. Atsėti, turėtume e, pradėti pažydimų nagrinėjimo procedūrą prieš tas šalis nuomonės projekte Kalbame apie lygybę ir nediskriminavimą, tai yra pamatiniai principai, kuriais turi būti paremtas es lėšų panaudojimas, tai turi būti akcentuojama darbo jėgos rinkoje, socialinių paslaugų teikime bei visais es lėšų panaudojimo etapais, kad žmonės su negale būtų įtraukti į sprendimų prieimimą, nes asmenys su negale tikrai geriausiai suvokia, kuriuose vietose visuomenė turi keistis. Ir galiausiai, pridurdama dar kai ką prie šios nuomonės, noriu pasakyti, kad vietos lygmenių egzistuoja atviresnis požiūris į paslaugas, yra daugiau galimybių įtraukti žmonės su negale ir suteikti jiems galimybę visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis jie yra es piliečiai ir laukiu diskusijų su kolegomis bei su pranešėjai. Ačiū. Ačiū. Pone Demato ir po to ponas Jakovčič. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai, o taip pat ir esanti frakcijos koordinatoriai e, už patiktą nuomonę tokią svarbę temą. Kaip žinia, jungtinių tautų e, neįgaliųjų teisų konvencija buvo patvirtinta Europos Sąjungoje 2010 m. gruodžio mėnesį. Taigi ši konvencija buvo ratifikuota visa apimtimi. Konvencija e, ratifikavus Europos Sąjungai šį, šią konvenciją e, e, gilinosi ir e, žmogaus teisų komitetas ir regionų komitetas, nes mums svarbu, kad gyvendinant ir regionų politiką būtų ginamos neįgalių žmonių teisės. Dabar dėl ekonominės krizės yra socialinė, mažinami socialiniai kaštai ir nemažai neįgaliųjų atsidūrė ties skurdo ar socialinės atskirties riba. Negaliems žmonėms sunku savarankiškai gyventi ir dalyvauti visuomenėje, nors tokios teisės yra įtvirtintos Junktinių tautų konvencijoje yra būtinos ES priemonės ir instrumentai šios konvencijos principams įgyvendinti ir apginti neįgaliuosius asmenis. Baigtama noriu pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu ES ir visos jos valst, tos valstybės narės, kurios dar neratifikavo šios konvencijos, jie turėtų e, kiek įmanoma uh, E, greičiau e, ratifikuoti, o taip pat ratifikuoti ir e, šios konvencijos protokolą. Protokole kalbama apie tai, kaip turi būti padedama atskiriems neįgaliesiams asmenims, o taip pat ir jų grupėms. Susijusios pusės uh, Pavyzdžiui, Europos neįgaliųjų asmenų formas ragina, kad būtų imtasi kiek įmanoma spartesnių veiksmų ir kad būtų kiek įmanoma greičiau ratifikuotas ir papildomas protokolas. Ačiū. Jakovčič, kaip šešėlis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. pono Takulos mūsų šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau išsakyti keletą minčių. 80 milijonų žmonių, e, tiek žmonių su e, ypatingais poreikiais gyvena Europos Sąjungoje. Ir būtent todėl tampa ypač svarbu tinkamai gyventinti Jungtinių tautų konvenciją skirtą asmenų su negale teisėms ir ji turi būti įgyvendinta visose es narėse. Mes turime pakeisti mąstymą, turime pakeisti švietimo sistemą. Yra ir kultūrinių aspektų susijusių su tokiais asmenimis. Egzistuoja ir konkrečios problemos, su kuriomis susiduria tokie žmonės yra ne tik e, psichinių barjerų, bet ir fizinių kliūčių ar barjerų. Kalbant apie fizinius barjerus, juos reikėtų pašalinti visose valstybėse narėse. Daug jau nuveikta, bet dar daug tokių barjerų išlieka. Manau, kad mes e, mes gana radikaliai reikalaudami, kad ši konvencija būtų gyvendinta visose valstybėse narėse, ir e, siūlome skirti reikalingą tam finansavimą. Tai gali būti problema, nes reikia finansų, kad pašalintume fizinius barjerus. Alternatyvos nėra ir nieko daugiau padaryti negalime. Turime kovoti už tuos žmonės, kurie susiduria su negale. Ir kaip jau sakiau, 80 milijonų tokių piliečių yra Europos Sąjungoje. Ačiū. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Pone Grinč, tokia pavardė yra mano sąraše. Jei suklydau, tai pataisykite. Ačiū. Aš esu Granš, prancūziška pavardė. Ačiū, ponė e, pirmininkė komisijos vardu su pasitenkinimu pažymiu, kad e, daugelis kalbėtojų komitete paremė mūsų e, siūlymą, tai tikrai mums labai svarbi tema. Patikslinsiu, aš esu skyriaus vadovė, kuris užsijima e, asmenų su negale teisėmis. Tai tiek trumpai vėl grįžtu prie svarstomos temos. Mes e, užsiimame asmenų su negale e, teisų apsauga, tų, tų žmonių apsauga. Ir regionų politikos kontekste tai labai svarbu. Labai svarbu galėti eiti priekin. E, komentuodama jūsų pasisakymus, džiaugiuosi parama, jūsų parama, mums tikrai jos reikia. Taip pat noriu pasakyti, kad galimybė panaudoti S fondų lėšas siejama su tam tikrais reikalavimais. Svarstame apie tai 2014-2020 laikotarpiu, matome, kad valstybės narės jau apie tai mąstyti ir manau, kad kad viskas e, ims rutuliotis daug konkrečiau. Čia kalbu apie Europos socialinį fondą ir e, regionų direktoratas labai atidžiai stebi, kaip čia viskas klostosi. Mes kalbame apie tų aspektų institucionalizam, reiškia, mums reikia ir struktūrų, ir tarnybų. Ir viskas, kas padėtų paremti, pasitarnautų tos konvencijos įgyvendinimui, būtų mums naudinga. Ir noriu pasidžiaugti išsakytomis mintimis. Ir taip pat sutinku su išsakytomis pastabomis dėl protokolo ratifikavimo, tai sudėtingesnė užduotis, vyksta vidinės diskusijos, svarstami visi teisiniai aspektai susiję su šiuo dokumentu ir, ir tuo klausimu negaliu suteikti konkretesnės informacijos, bet visą šios diskusijos yra tikrai intensyvios. Bandau prisiminti, kas dar buvo, kokie dar buvo pastebėjimai išsakyti. peržiūriu tai, ką, apie ką buvo kalbėta, instituciniai aspektai, bet tikiuosi, kad pranešėja ponė Helga Stevens akcentuos šį aspektą, nes tai yra svarbus klausimas ir, ir užimtumo komitetui žinau. Atsiprašau, kad šiek tiek nenusekliau kalbėjau, bet e, tai tiek būtų dar kartą. Ačiū Jums. Thank you, thank you very much and uh, excuse me. Ačiū, aš atsiprašau Prašau, kad suklydau, perskaidama jūsų pavardę. Ponas Vanis Telroj. Vieną pastabą. Nenorėjau kalbėti, nes Niderlandai kol kas dar neratifikavo tos jungtinių tautos konvencijos. Ji dabar yra svarstama, na, tikriausiai keistoka galbūt būtų prasminga skirti dėmesio šešto punkto formuluočio aptarimui. Turiuomenį rezoliucijos projektą. Ten sakoma, kad lėšos turėtų būti panaudojamos institucijų kūrimui ir, ir, ir tarnybų paslaugų užtikrinimui. Manau, kad viskas čia teisinga, bet reikėtų lab, labiau patikslinti, ko, kokius fondus mes norime panaudoti, ar socialinį fondą. Jeigu taip, tai reikėtų nurodyti, kad daugelis šitų dalykų yra valstybių narių socialinės politikos kompetencijos dalis. Galbūt galėtume šiek tiek patikslinti, kad, kad nesukeltume per nelik didelių lūkesčių nes institucionalizavimas yra procesas vykstantis visur Europoje. Turiuomenį e, institucijas, kuriamas specialiai žmonėms su negale ir paslaugas, kuriamas tokiems žmonėms. Tai turėtų būti decentralizuota ir tai yra decentralizuota ir to, tokia politika gali tik iš dalies būti finansuojama iš tokių fondų. Galbūt reiktų dar peržiūrėti šį tekstą. Nebejoju, kad reista galimybė teikti pakeitimus šiam tekstui iki vasario 22. Pone Kreil, žodis jums. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už tokį aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Jūsų komentarus perduosiu poniai Head. iš tikrųjų reikėtų e, e, pirmame punkte nurodyti e, aiškius teisinius pagrindus, kad, pavyzdžiui, 7 ar 96 straipsnius. Aš manau, kad Tik tokius e, straipsnius galima pasirinkti, norint panaudoti lėšas iš struktūrinių fondų, tam, kad būtų galima pagelbėti negalėsiam žmonėms. Baigdama dar kartą dėkoju už visus komentarus. Diskusijas šiuo klausimu baigėme ir toliau pagal darbo tvarkę perinėme prie kito klausimo. Komisija patvirtino deleguotusios deleguotų teisės aktą 1303-2013 dėl bendrųjų nuostatų reglamento, kuriame numatomos sąlygos ir procedūros skirtos nustatyti, ar E, nesusigražinamos sumos e, turi būti valstybių narių kompensuojamos pagal 122 straipsnio ketvirtąjį punktą. Parlamentas buvo informuotas sausio 29-ąją. Informacija apie tai jums persintė sekretoriatas elektroniniu paštu vasario 1-ąją. Noriu priminti jums apie procedūrą. Parlamentas gali paprieštarauti deleguotosios įsigaliojus teisės aktui per du mėnesius nuo pranešimo gavimo datos, kad taip pasielgtų, parlamentas turi parengti rezoliucijos pasiūlymo projektą, kurį turi teikti komitetas, ten turi būti išdėstyti argumentai, kurių pagrindų jis prieštarauja pagal 105 darbo trakos taisyklių taisyklę. Parlamentas, taip komitetas gali paprašyti pratesti dviejų mėnesių laikotarpį, jei per tą laiką komitetas nesima veiksmų, po dviejų mėnesių deleguotusis teisės aktas bus laikomas įsigaliojusiu. Ir norėčiau suteikti žodį komisijai, ponui Dirk Peters iš Regio direktorato, kuris trumpai paaiškins tuo deleguotojo teisės akto aprepti ir tikslą ir paskui mes apsispręsime, kaip elgtis ateityje. Pone Peters, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Šiuo deleguotusios teisės akto tikslas apspręsti, ar nesugražinama sumas turi finansuoti valstybės narės, ar jos turi būti padengtos iš biudžeto. Šį klausimą keletą kartų svarstėme su valstybių narių ekspertais. Ir svarbiausia yra tai, kad valstybės narės visų pirma privalo pas, užkirsti kelią klaidoms ir jas ištaisyti ir ir išieškoti neteisėtai pervestas sumas išnaudos gavėjų. Jei nepavyksta to padaryti šių procedūrų keliu, valstybės gali paprašyti, kad tos lėšos būtų padengtos iš ES biudžeto, nebent e, jos veikia aplaidžiai. Šiame teisės akte yra numatoma procedūra, e, kaip tai padaryti ir keliais etapais jeigu nesijimama veiksmų iki numatytų terminų, tuomet tos sumos išieškomos iš ES biudžeto. Te, šiame teisės akte taip pat numatyti kriterijai, kurių pagrindų įvertinam, ar valstybė narė veikė e, imdamasi visų reikalingų aplaidumo, ašu, atidumo priemonių ir netgi tuo atveju, jeigu taip, komisija gali priimti sprendimą ir pati nuspręsti, ar tikrai e, komisija ėmėsi visų būtinų priemonių. Teisės akto projekte taip pat e, nurodoma, kad e, iš naudos gavėjų sumos neišieškomos, jei jos neviršė 250 eurų, Arba jeigu kalbama apie bendradarbiavimo programas ir valstybės narės gali nuspręsti tų sumų nesusigražinti. Ačiū. Thank you. Thank you very much, dear colleagues. Dėkoju, gerbiami kolegos. Ar turėtumėt komentarų? Ar patį teisės aktą norit komentuoti? Ponas Van Nistelrooy. Dėkoju už informaciją. Manau, kad su koordinatoriais reiktų aptarti šį klausimą. Turėtume pagalvoti mm, ir, ir koordinatorių posėdis netrukus ir bus. Dėkoju, sako pirmininkė, ar būtų dar norinčių kalbėti? Ne. Kaip pirmininkė. siūlyčiau nepratesti dviejų mėnesių laikotarpio, per kurį galima užginčyti. Tikiuosi, tam pritarsite. Ir 23 vasario pietus yra galutinis terminas pateikti prieštaravimus tą galim padaryti. Tai toks mūsų sprendimas dėl šio deleguotojo akto. Neprašome prailginti laikotarpį ir turime galutinį terminą prieštaravimam, užginčiajimui pateikti. Tai dabar baigiame mūsų posėdžio viešąją dalį ir dabar prašau visus, kurie nebus koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės ir tuoj pat vyks koordinatorių posėdis.